supranta, kad šis laikotarpis yra ypatingas, nes e, suprantame, e, kad tai yra paskutiniai mūsų kadencijos metai ir jie mums suteikia ypatingų įpareigojimų. ES biudžetas nėra tik skaičių klausimas. Mes kalbame apie tai, kaip biudžetas konkrečiai gali parversti įgyvendinti mūsų politinius prioritetus. Šiame biudžete labai daug dėmesio yra skiriama investicijoms, yra kalbama apie tvarę ekonomiką, visą apimančią ekonomiką. Tai yra įmanoma tik randant finansavimą, atsiribojant nuo populistų ir ekstremistų pasisakymų, kurie skleidžia daug E, dezinformacijos ir melo. Aš pati visų pirma noriu padėkoti Monikai Homair, kuri manęs nesiklauso, bet aš tikiuosi, kad išgirs. Ir už tai, kad ji pateikė labai kokybišką pirminį pasiūlymą. Ji numatė e, biudžeto gairės, meloji Monika, e, kurios leis mums dirbti kompromiso pagrindu, konstruktyviai. Kiekvienas iš mūsų uh, E, Darybininkas, noriu padėkoti Jums, Monikai. Kiekvienas iš mūsų dalyvaujantis darybose norime prisidėti prie konstruktyvios ateities, kuri užtikrins ilgą laikę tvirtą ateitį Europai. E, darbas, kurį aš atlikau frakcijoje, buvo orientuotas į keletą konkrečių prioritetų. Pirmiausia, biudžeto socialinis aspektas. Labai daug dėmesio turi būti skiriama uh, jaunimo užimtumo iniciatyvai. Ta programa jau pasiteisino ir matome, kad tūkstančiai jaunimų žmonių netradicinių darbo vietų sugebėjo rasti darbo rinkoje. E, taip pat kitas klausimas, mes e, turime paversti e, socialinės teisės Europos pamatų jau 2020 m. biudžete. Taip pat, aišku, mes prioritetų traktuojame visų rūšių, kovą su visų rūšių diskriminacija. Uh, kultūros politika, jaunimo politika, pilietybės politika e, susijusi su Erasmus, su, su kūrybinga Europa programomis turi būti skatinama. Tai yra labai svarbu mūsų piliečiams. Taip pat turime kalbėti apie tai, kad būtų laikomasi įsipareigojimų prisimtų kovos su klimatu kontekste Paryžiaus konferencijoje. Ir taip pat, žinoma, mes turėtume dažniau kalbėti apie migracijos politiką e, turėtume galvoti apie paramą e, migrantų kilmės valstybėms ir taip pat žinoma apie migrantų integraciją Europos teritorijoje. Tai yra visa, e, visas klausimo sortimentas ir jie visi dažnai susives į saugumo. Kitas dalykas. Europiečiai susiduria su daugybė įprastinių uždavinių, uh, Ekonomikos augimas, konkurencingumas, kova su stagnacija. Mes turime e, investuoti į tvarę, ekologišką, žalėją ateitį. Aišku, turime išlikti solidarus visi. Ieškome e, visų įmanomų sprendimų, kad būtų užkirstas kelias mokėjimų kriziai. Komisijos narys apie tai kalbėjo ir aš nieko neslėpsiu, pasakydama, kad naujausia informacija dėl Brexit taip pat kelia nemažą nerimą. Dar vienas mūsų prioritetas - visų lankstumo priemonių panaudojimas, e, pasinaudojant dabartiniu finansų reglamentu. Ir, aišku, turime sukurti tvirtą ir ambicingą biudžetą. Laikas tarybai apsimti jai tenkančią atsakomybę visose diskursuose galime kalbėti, kad esame už Europą, bet kad būtume proeuropiečiai, mes turime prisimti daugiau įsipareigojimų, tai yra šiandien būtina. Gerbiamas komisijos nariai, mėly kolegos, 2020 m. biudžeto pasiūlymas, kurį šiandien svarstome, yra ne tik atsakingas, bet iš tiesų um, e, naudingas uh, tiltas į būsimą daugiametę finansų programą. Noriu kreiptis į jūs visus kolegas ir į taip pat tarybą, kad šis biudžetas taptų konkrečia priemonė. Ponas Depri. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Brangus komisijos nary, brangus kolegos. Greičiausia, tai paskutinis biudžetas mano karjeroje, nes aptarinėjant buv, praėjusi biudžetą, tai e, aš dalyvavau ir dabar jūs priminėt, kad e, tai paskutinį, paskutinis vadinamasis biudžetas 14-20 e, metų finansavimo programos kontekste. Remiu pranešėją Holmeier. Um, ir jos pasiūlymus dėl 20 metų biudžeto. Vis dėlto e, Taip, dabar reikia kartu turėtų turėti mm, tinkamas finansavimo priemonės tam, kad būtų galima e, finansuoti strateginės investicijas skaitmeninėje e, erdvėje, tam, kad būtų galima paskatinti ūkio augimą ir darbo vietų sukūrimą. Tokios programos kaip COSME, FET ateities ir naujos technologijos yra labai svarbios įmonėms startuoliams ir įmonių plėtimuisi. Ir mes pritarėm tam, kad e, sustiprintos iš, e, e, lėšos būtų Erasmus Plus ir panašioms programoms, nes vos tik tai sukurta ta programa buvo jau sulaukė daugybę, daugybę paraiškų. Tai galima tuo pasidžiaugti. Uh, Kartu pritariu poniai pranešėjai, kad būsimam 20 metų biudžete e, reikia numatyti priemonių tam, kad nesusikauptų e, tų mokėjimų e, iš nuo 14 metų laikotarpio. Nes aš turiu karčios patirties iš praeities dėl tarybos e, veiksmų ar neveiksmų, e, kai nukentėjo įmonės, e, mokslinio tyrimo centrai negaudami tinkamų lėšų. Tad reikia turėti lėšų tam, kad būtų galima geriau kontroliuoti išorės sienas, tam, kad galima būtų kovoti su žmonių gabentojais, kad būtų galima integruoti žmonės čia atvykstančius žmonės, kuriems reikia mūsų uh, apsaugos. Mes pritarėm papildomų biudžet, pritarėm papildomoms biudžeto lėšoms, kurios būtų numatytos mūsų saugumui sustiprinti, tam, kad būtų galima pasinaudoti daugybę priemonių ir tam, kad mūsų sukurtos agentūros galėtų veiksmingai veikti ir tikrai e, saugoti mūsų piliečių teisės. Tad mes turėtume uh, kartu ir numatyti lėšų Europos gynybos klausimams. Na ir baigdamas noriu pasakyti, kad moksliniai tyrimai, inovacijos tai yra mūsų visuomenės e, ekonominės ateities e, svertai. Šios dienos Europai grėsia, grasina Šiaurės Koreja, Kinija. Korėja E, ir e, turint, tu, turiu galvoje BVP dalį tuose šalyse skiriamą moksliniams tyrimams ir jis gerokai viršyje mūsų. Tarybos e, požiūris į tuos klausimus Dėl to požiūrio nebuvo galima šių metų e, biudžete numatyti e, tinkamų lėšų tam, kad būtų galima užtikrinti mokslinių tyrimų lygį Europoje. Tas požiūris yra neprimtinas, jis turi keistis. Pagaliau, kova su klimato kaita žmonės eina į gatves e, reikalaudami iš mūsų veiksmų. Vis dėlto, nepaisant to, konstatuoju, kad per 14-20 metų laikotarpį mes neskiriam pakankamai dėmesio, pas, paskanka, pakankamai lėšų kovai su klimato kaita. Turiu galvoje 20 procentų biudžeto lėšų, dėl kų, kurių buvo susitarta. Tai nepriimtina. Ta padėtis turi pasikeisti. Ir Kartu noriu pasakyti, kad e, turėtume kartu numatyti ir lėšų skirtų jungtinių tautų mechanizmui, kuris rūpinasi palestiniečių e, pabėgėliais. Mes tikrai neturėtume taip bjauriai elgtis šiuo požiūriu, kaip ponas Trumpas elgesi. Ačiū, ponas Solė. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus komisijos nariai, brangus kolegos. Ačiū pranešėjai už šį labai svarbų e, pranešimą dėl 2020 e, metų biudžeto trečiojo skirsnio. Tai yra paskutinis to laikotarpio biudžeto svarstymas ir tikrai geras pagrindas toliau dėryboms. Pranešėja teisi, sakydama, kad ES atsilieka nuo klimato kovos, klimato kaitos tikslų, tai yra ne, ne, nėra pakankamai lėšų. Ir šį rytą e, girdėjom diskusijas dalyvaujant jauniems klimato kaitos aktyvistams, e, jaunuoliai tuose diskusijose dalyva, dalyvavę reikalavo iš mūsų konkrečių žingsnių kuo greičiau imtis. Tačiau mes kol kas rezultatų nepasiekėm, turiu galvoje klimato kaitos e, padarinių sušvelninimą ir kitus klausimus. Ir todėl mums reikia biudžeto lėšų. Tam reikia, e, kad galėtume veikti pagal Paryžiaus susitarimą. Pranešėja kartu teisi, reikalaudama daugiau būti ambicingesniems socialinė prasme, e, kalbant apie tų metų biudžetą, nes mums reikia daugiau išlaidų, iš lėšų, kad būtų galima remti įvairias socialinės iniciatyvas. Kartu labai svarbu įtvirtinti socialinės teisės, jos turi Europos pridėtinę vertę. Mes turime skatinti inovacijas, technologijų persiorientavimą, skaitmeninimą. Tačiau pranešėja mm, neteisingai mano, kad per ES biudžetą reikėtų finansuoti gynybos e, priemonės. Tai būtų neveiksminga tai tiesiog duotų susifragmentavimą per didelius pajėgumus, tuo tarpu, kai yra kur kas daugiau prioritetų, kuriems reikia biudžeto lėšų. Ir galiausia, e, turbūt jūs prisimenat, kas nutiko su finansavimo reglamento 50 straipsnio trečia dalim. Mes per dėrybas aiškiai pasakėm, kad norim šitos nuostatos. Ta galim tiesiog pakartoti. Ačiū. Ar e, atsakytumėt į e, klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą, kurį pateikė Etheridge? Turiu klausimą. Mane suintrigavo jūsų žodžiai, kai jūs sakėt daugiau biudžeto lėšų, tai labai jau ambicinga. Tačiau galbūt ateis laikas, kada bus galima kalbėti apie sumažintas, mažinamas ES biudžeto e, lėšas, užuot čia dabar uh, traukus pinigus iš mokesčių mokėtojų kišenių, tol kol biudžetas tiesiog susproks. Ar ta, manot, kad tokia tendencija ir toliau tęsis? Labai ačiū už šį klausimą. Aišku, tada jo pagrindu galima labai jau ilgai diskutuoti ir galbūt, kai kalbėsim apie būsimą finansavimo programą, galėsim leistis į detalės. Biudžetas šiaip jau nedidės betodairiškai, yra ribos, tačiau biudžeto yra dvi mhm. pusės - išlaidų ir pajamų ir išlaidų. Ir įplaukų e, didėjimas nelabai ne, ne didelis, tačiau šioks toks padės mums e, atlikti veiksmus. Aš pats tikiu stiprią, stipresnę Europos Sąjungą, bet kad ji tokia būtų, tam reikia daugiau lėšų. Dėkoju. Ponas, ponia Nirada. Visų pirma, norėčiau, kad komisaras bent jau turėtų mandagumo išklausyti tai, kas yra sakoma, nes labai svarbu, kad pasiklausytumėte narų, narių, o ne suptumėte skėdėje ar kalbėtumėte telefonu. Uh, ir galbūt ir mes jūsų nesiklausysime kitą kartą. E, tačiau nepaisant to, netgi jeigu jūs nebuvote pakankamai mandagus, aš klausy, e, klausysiuosi kitų kalbančių narių. Aš labai džiaugiuosi ponios Holmaier pranešimu, dėkoju už visą nuveiktą jų darbą ir e, labai džiaugiuosi, kad buvo atsižvelgta į mano pakeitimus e, susijusius su e, taikos ir interreg programų finansavimu. Ir mes tikimės, kad šita parama tęsis. Mes susidurėme su daug iššūkių susijusių su Brexitu. Reiktų pasakyti, kad e, iš tiesų nieko negalime e, daugiau skirti, e, mes, mes turėtume daugiau skirti klimato kaitai. Per daug pinigų yra skiriama gynybai. Ir mano šalis, kurios yra neutralios, mano šalis, kurie yra neutrali, tuo nepatenkinta. Mes tai aptarsime savo komitete. Ir be to mūsų žvėjai susiduria su daug iššūkių, kaip ir ūkininkai. Ir uh, Mes anksčiau kalbėjome apie komisaro e, skubius planus Brexito atveju. E, nieko rimto juose nebuvo. E, galbūt mes turime lėktuvus, tačiau neturime parašiutų. Viskas priklauso nuo to, ką, su kuo susitars, su kuo sutiks Britai. Mes susidurime čia su daugybė problemų. Taigi iš tiesų aš nežinau, kokie yra praktiniai sprendimai mums kaip biudžeto komitetui kaip mes spręsime šiuos e, Brexito sukeltus iššūkius. Mes vis artėjame prie tos datos ir e, yra daug galimybės, kad e, jie nesilaikys savo susitarimų ir nemokės nieko. Laikas bėga. Tačiau man, na, džiugu, kad jūs pagaliau pradėjot klausytis. Ačiū. Dėkuoju, ponas Efridge. Dėkoju. Kitaip negu kiti kalbėtojai, tai nieko tokio, kad jisai dabar kalba telefonu, galbūt jisai lošia. Na, šis ambic... E, biudžeto pasiūlymas yra ambicingas, kaip ir daug ambicingų išlaidų yra. Pavyzdžiui, Erasmas gauna daug daugiau pinigų, daugiau pinigų laisvam judėjimui ir administraciniam biudžetui ir be abejo karinės išlaidos. Uh, Junkiniai karalystiai mums buvo sakoma, kad tai yra pavojinga fantazija. Oi, tikrai daug tokių dalykų, tačiau štai turime dar kažką 28 dalyje. Aš nemanau, kad tai yra labai svarbu. Junkinė karalystė sumokės labai didelę dalį šią schemą, sakote, ar ne? Uh, Šiuo metu niekas nežino, kas bus. Taip sakote, gerai, jums pavyko, turite Terezą Mei, kuri viską išaldė, iš tikrųjų nežino, ką jinai daro. Ir ne, būkime galbūt draugai, draugaukime visi kartu, tačiau visą tai kelia daug problemų, o jūs e, neblogai lošiate. E, Sutarėte neblogą sandorį, tačiau visgi yra labai daug chaoso. Visi dabar įsijungia BBC parlamento kanalą ar skaito laikrašius ir mato pilną chaoso. Ir visai gali būti, kad visos šitos e, partijos su savo pateti, e, apgailėtinais lyderiais e, sužlugs, subirės iš pulikus ir galbūt pagaliau jūs turėsite kažkokį žmogų, kuris įsiklausys į Britų nuomonę ir nelabai jie norės išmėtyti milijardus Britų svarų sterlių bulingų, kur, e, nors mes namuose turime tiek daug problemų. Suprantu, apie ką jūs kalbate, jūs lošiate su tuo. Ir jūs išleidžiate labai daug pinigų ant e, Britų lūkesčių. E, tai ir jūs, kadangi azartiškas žmogus esate, tai jūs su kažkuo galbūt ir lošiate, tačiau niekas nėra tikras dėl to, ką jūs laimėsite, nes Britai gali pasakyti, ne, būkite atsargus. Dėkoju. Ponas Olpricht. Dėkuoju, pirmininkė, komisarė. Mes aptarėme 2020 biudžetą kuris yra labai sudėtingas, komplikuotas biudžetas visai ES. Ir būtent dėl šios priežasties mes galime e, padėkoti poniai Holmeier, kad jinai apsijėmė vykdyti šitą užduotį. Kodėl tas biudžetas yra sudėtingas? E, visų pirma, dėl to, kad tai yra paskutinis biudžetas 2014-2020 e, metų programoje. Ir mes turėsime pateikti labai daug sąskaitų, turės apmokėti už projektų, kurie pateikti už praėjusiais metus. Ir 20 metai bus padidintų išlaidų metai. Kita e, priežastis, kodėl taip sunku yra Tai, tai, kad iš finansinės pusės tai yra paskutiniai metai, kuriais reikės spręsti e, tokią nesudi, ne, netikrą situaciją, tai yra breksito. Uh, situaciją ir tai bus tikras e, chaosas. Mes turėsime taip sudėlioti biudžetą, kad mes jį galėtume priderinti visokiais manomais būtais, kad e, situacija būtų kuo mažiau nenuspėjama. Galbūt 20 metų biudžetą teks pakoreguoti, žvelgti tai, kas vyks e, su Brexitu. Ir be abejo, tai bus biudžetas, kuris buvo parengtas paraleliai dirbant su nauja finansinė programa. Ir įdomu tai, kad čia yra įvesti kai kurie elementai 2020 metais kurie bus aktualūs ir vėliausniais keturiais metais po 2020 metų. Taigi šiandienos biudžetas tam tikrą prasme uh, E, turi būti vykdomas jau dabar, nelaukiant 21 metų. Projektai, e, dači działania, dotyč... Aš ypatingai norėčiau pabrėžti, kad mes e, turime sustiprinti tokius projektus, kurie um, susijęs su plėtra, pavyzdžiui, Erasmus, Horizontas 2020 ir mes turime sustiprinti Erasmus ir netgi nes, keturis kartus padidinti tą, tą finansavimą. Uh, Be kitų klausimų yra įdomu dar ir tai, kad mes kalbame apie e, gynybos e, fondų atsparumą. Ir kai kalbame apie inovacijas, inovatoriškus sprendimus, uh, tai be abejo keliami ir klimato klausimai. Kitai žodžiai tariant, 2020-ieji yra netik, neužtikrinta situacija Brexito kontekste. Ta, turėsime ir padidintas e, išlaidas, tačiau taip pat ir tai bus tarpiniai metai tarp 2020-2021 programos. Todėl tai bus tikrai pilnas iššūkių biudžetas ir jis uh, E, padės pagrindą tam, kas vyks kitą pavasarį. Ačiū. Labai ačiū, ponė Tomas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma noriu pasakyti ačiū Monikai Homayer už tai, kad ji mūsų klausėsi, mus išgirdo ir pasiekė reikalingų kompromisų. 2020 m. biudžetas yra paskutinis 14-20 m. daugiametės finansų programos etapas ir dabar Europos parlamentas ryštingai ir entuziastingai įsipareigoja iškelti savo prioritetus, tarsi juos primesti. Gerbiamas ponė Esridge, gaila, kad jūs išėjote, gaila, aš norėjau jums pasakyti, kad priešingai negu tai, ką jūs tvirtinate, ES biudžetas nuolat mažėja nuo pat 90-ųjų metų. Gerbiamas komisijos nary, Aš norėčiau uh, dabar jumis pasikliauti. Aš labai norėčiau, kad klyščiau. Labai norėčiau tikėtis, kad baigsis absurdiškumas tarp parlamento ir tarybos. Aš norėčiau klysti ir uh, negalėti teikti, kad Europos komisija nuolat biudžeto reikalais pasikliauna tarp vyriausybinių principų. Vis tik aš noriu jūs įsitikinusi patikinti, kad Europos parlamentas balsuos už šį biudžetą tik tada, jeigu klimato kaitos finansavimas bus padidintas tiek, kiek buvo įsipareigota pagal daugiametę finansavimo programą 14-20 metams. Aš labai norėčiau patikinti, kad 2020 m. biudžeto pakaks e, e, prieglopščio ir imigracijos finansavimui ir tada mes galėsime uh, E, išvengti mūsų imigracijos politikos eksternalizavimo, iškelimo už savo sienų ribos. Aš norėčiau, kad galėčiau prižadėti, jog 20 metų finansavimas bus pakankamas naujoms eilutėms ir Europos parlamento prioritetai nepakanks solidarumo politikai. Aš labai norėčiau, aš labai apgailestauju, kad Europos biudžetas E, dar kartą nebus mažinamas pasitelkus breksito pretekstą. Žinia, biudžetas susiduria su sunkumais ir dažnai e, stengiamės e, moterų ir vyrų lygybės labui skiriamas lėšas apkarbyti. Bet gerbiama Monika Hochmeier, aš linkiu Jums geriausios ploties, kad būtų patvirtintas toks biudžetas, kokio mes siekiame. Ir mes supraskime, kad uh, E, reikia pasirūpinti, kad visiems žmonėms užtektų duonos. Ačiū, panas Tarant. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, turiu raštu pasirašęs kalbą. Ir tai yra tarsi gairės, bet šiame prioritete yra labai daug prioritetų. Jaunimo nedarbas, moksliniai tyrimai, klimato išlaidos ir labai rimta problema yra gynybos finansavimas. Čia aš atsisakau savo raš, pasirašyto teksto ir pasakysiu, kad man asmeniškai gynybos išlaidos problemų nekelia. Gera gynyba gali būti mums visiems naudinga anksčiau ar vėliau. Norėčiau dabar, gerbiamas pirmininkė, iš širdies pasisakyti. Ir galbūt ne tiek apie biudžetą. Norėčiau pasakyti priešingai negu kolega Nirjat ir ponas Eseridž Jie sakė, kad komisijos narys nesiklauso. Aš norėčiau pasakyti, kad ponas Otingeris iš tiesų gavo informaciją apie breksitą iš į kairę ausį, o mūsų klausėsi dešinėje ausimi. Pone Esrič, tarp kitko, kur jūs? Ar jūs girdite mus? Ne, negirdite. Taigi, jūs turite išmokti daug darbų veikti tuo pat metu, nes kitaip niekad komisijos nariu negalėsit būti. O dabar grįžtu prie biudžeto klausimo. Uh, Man buvo labai dėlė garbė dirbti biudžeto komitete ir mokytis iš pono Depre, pono Olfrikt, pono Fernandes, ponios puikiosios pranešėjos Monikos Hochmeier, e, Gardė Zabal ir daugelio kitų. E, taip pat ir pono Kelmelio, kuris yra labai geras ekonomistas. Mes visuomet tikėjome klimato kaitos politiką, daug iš, su ją vilčių siejome Ir dar vieną dalyką noriu pasakyti. Šį penktadienį pirmą kartą Estijoje bus organizuojamas e, mitingas dėl klimato kaitos. Mano vaikas dalyvaus tame mitinge. Mano tėvas, buvęs ITRE komiteto narys, irgi dalyvaus tame renginyje kaip klimatologas. O kur aš būsiu, kaip jūs galvojat? Aš aišku būsiu su jais. Todėl dabar aš važiuosiu į Estiją prieš tai pateikęs pakeitimą, kuris atskirs Aldė pakeitimą, kuris atskirs Paryžiaus susitarimus ir kitus klimato įsipareigojimus. Pirmininkė, jau vėluojame ir kaip ponas Deprė sakė, aš užbaigdamas noriu pasakyti, kad galbūt tai yra paskutinis mano pasisakymas apie biudžetą. Gal ir mano paskutinis, nes laikai nėra ramus. Bet klimato kaitos požiūriu mes rasime išeitį ir mes neturime ištirpti kaip aisbergai Antarktikoje, antieuropiečių jūroje. Ačiū. Ačiū. Toliau. Uh, Ponas Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Du tūkstančiai dvidešimtųjų metų biudžetas yra sudėtingas, kelintis daug reikalavimų. Tai yra rimtų iššūkių metai, ne tik dėl Brexit. Bet e, turime sutelkti dėmesį į tai, kaip šis biudžetas padės jauniems žmonėms ir moterims. Prioritetus turėtume, e, skir... prioritetą turėtume skirti inovacijoms, moksliniams tyrimams, ekonomikos augimui, kuris kurs darbo vietas. Mes turėtume padėti sukurti darbo vietų jaunimui. Jaunimas yra uh, pirmosiose gretose kovojant su klimato kaita, dar kartą galiu pakartoti. Aš džiaugiuosi jų demonstracijomis dėl klimato. E, jie duoda labai aišku ženklą. Mes turime jiems padėti per Horizonto 2020 programą, mes turime padėti mokslinio tyrimo institucijoms, universitetams, kad e, jaunimas galėtų mokytis ir jiems reikia skirti žymiai daugiau lėšų kad e, būtų gerinamas jaunimo užimtumas. Visa ES politika taip pat turėtų būti orientuota į pagalbą moterims. Ir gerbiamas komisijos nariai Otingeriai, nepamirškime, kad reikia padėti įgyvendinti tokią ES politiką, kuri e, kalbėtų apie lyčių lygybę. Tai yra būtina, kad užtikrintume visišką vyrų ir moterų lygybę. Ačiū, kad leidote man kalbėti ilgiau negu skirta. Ačiū, ponė Otingeri, dabar žodis jums. Pirmininkė, ponios ir ponai. Jūsų šios dienos nuomonės labai praturtina komisijos darbą. Mes kaip tik rengėme biudžeto projektą kitiems metams. Ir nepraėjus nei kelioms savaitėm mes ketiname pateikti jums savo projektą ir taryba, ir parlamentas turės išsakyti savo nuomonės ir mes tenksimės atsižvelgti į jas kiek įmanoma labiau. Mes rimtai žiūrime į parlamento lūkesčius ir įtraukiame breksito išlaidas į komisijos planą dėl biudžeto. Artimiausiomis dienomis, galbūt jau net rytoj, mes žinosime daugiau ir galite būti tikri, kad 20 metų biudžetas tikrai remsis tuo, ar kolegos iš Didžiosios Britanijos ketina dalyvauti biudžete 20 metų su visomis iš to išplaukiančiomis pareigomis, prievolėmis ir teisėmis, ar breksitas bus be taisyklių ir 20 metais nebus nei įmokų, nei išmokų programoms finansuoti. teisinis pagrindas nuo to nesikeičia. Mes manome, kad 20-ųjų metų biudžetą reikia programuoti visoms 28 šalims, kadangi dėl to buvo susitarta dar 13 metais iš esmės ir reikia pasinaudoti visomis teisinėmis galimybėmis, siekiant išlaikyti teisės ir pareigas iki 20 metų tokias, kokias buvo numatyta. Tačiau Prevencijos principas reikalauja, kad pavasario pabaigoje mes pateiktume tokį biudžeto planą, kuris leistų mums egzistuoti ir be Britanijos įmokų bei išmokų jai. O tai reiškia, kad mūsų biudžete bus 12 milijardų eurų skilė. Komisija pateiks pasiūlymų, kaip tą skylę reikėtų užpildyti, kaip ją reikėtų užverti. Reikia atsižvelgti į 19 metų biudžetą, nes nežinia, kaip atrodys viskas pabaigo, metų pabaigoje. Galbūt metų pabaigoje mes turėsime skelbti papildomą biudžeto projektą ir galbūt reikės išlyginti tik 6 milijardus šiemet, o kitais metais 6, liks taip pat 6 milijardai. Tai galėtų būti tokia išeitis Europoje. Europa negali darytis turėti skolų, Europos lygmenių skolos yra neįmanomos, Valstybės narės gali prasiskolinti, regionai gali turėti skolų ir savivaldybės gali jų turėti, bet Europos lygmenių tai yra neįmanoma. Mes esame įsipareigoję išlyginti išlaidas pajamomis. Mes negalime kreiptis į banką, norėdami, kad šis finansuotų mūsų veiklą gali būti pat po keleto dienų mums teks, mes busime priversti, kaip komisija, pateikti pasiūlymą dėl tų 6 milijardų. Ką daryti, kaip mes tą spragą užpildysime šiemet, kaip tą spragą užpildysime kitais metais. Kai mes daugiau žinosime, kai žinosime, kaip apsisprendė Londonas, aš iškart grįšiu prie šito klausimo ir su jumis jį aptarsiu. kitiems dešimtmečiams mes jau esame numatę, kaip mes užpildysime tą atsiradusią dėl, brekta, atsiradusį dėl breksito trūkumą. Pusę to trūkumo išlygintume mažindami išlaidas, o pusę papildomomis įmokomis. Jeigu tokia formulė atrodytų priimtina, tai mes galėtume ją taikyti ir 19 bei 20 metams. Sakykime, šiemet mes galėtume tuos 6 milijardus išdalinti taip, kad 3 milijardus sutaupytume ir 3 milijardais daugiau pajamų surinktume, padidinami įnašus. Lygiai taip pat darytume ir kitais metais, padidindami įmokas ir šiek tiek sutaupydami tuo pačiu. Kolegos mane čia kritikavo, nes aš skambinau telefonu, kalbėjausi telefonu šio posėdžio metu trumpam buvau išėjęs. Bet aš turiu pasakyti, kad aš girdėjau tikrai mažų mažiausia du trešdalius jūsų pasisakymų, o jūs manęs neklausote iš vis. Pagarba turi būti abipusė. Kritikuoti irgi galima, bet reikia išgirsti ir atsakymus į tą kritiką. Ir tas galioja visomis kryptom, kryptimis. Kolega Epkovič. Kolega Etheridge polemizavo su manim apie tai, dėl kokios didelės yra ES išlaidos. Tačiau visi Europos piliečiai žino, kad šimtas eurų, kurį uždirba Europos pilietis, ar jis dirbtų rankomis ar savo protų, lygi. Jis turi sumokėti maždaug 50 procentų įvairiausių mokesčių. 50, iš tų 50 eurų vienas euras patenka į ES biudžetą, o tie 49 eurai nusėda valstybių narių biudžetuose - Štutgarte, Glasge ar dar kur nors. Visose valstybių narių socialinėse sistemose. Vienas euras tenka Europai, o 49 eurai tenka valstybėms narėms, jų savivaldybėms, jų socialinėms sistemoms. Man atrodo, kad Europa tikrai yra verta to vieno iš 50 eurų. Nes Europa reiškia pridėtinę vertę, ir tas euras yra reikalingas tai pridėtiniai vertijai sukurti. Pavyzdžiui, Erasmus Plus programa leidžia jauniems žmonėms pažinti visą Europą, leidžia įgyvendinti didžiulius tyrimų projektus. Ir ne viena valstybė atskirai negalėtų atsilaikyti prieš silicio slėnį, prieš Junktinės Amerikos valstijas ar Kinijos potencialą, jeigu bandytų tą padaryti viena, tą gali padaryti tik tai Europos lygmens tyrimai. Oksfordas, Kembridžas, Londonas patys atskirai nieko nepasieks, nors yra labai puikūs universitetai. Taigi ES programų pagrindinė užduotis yra kurti pridėtinę vertę, kurios negali sukurti pačios valstybės. Ir tai pridėtiniai vertai sukurti reikia investuoti. Ir mes tikimės, kad valstybės narės norės toliau investuoti ir mes pateiksime pasiūlymą, kaip tą geriausia padaryti. Kolega Olbricht pasakė gerą dalyką. 2020 yra paskutinieji metai, kada kuriais dar galioja buvusioji finansinė programa, bet kartu tie metai jau yra pirmieji metai išmėginant naują finansinę programą, finansinę perspektyvą. Į tai reikia labai gerai atsižvelgti mūsų būsimose diskusijose, nes kai kurie projektai jau bus testuojami 20 metais. Taigi ačiū visiems, kurie apie tai pasisakė. Kolegė Holmeier, tai, ką jūs pasakėte, mes tikrai primame domen ir pateiksime pavasario, pavasariui einant į pabaigą uh, naują pasiūlymą, jeigu to reikės, jeigu breksitas bus toks dramatiškas, kokiu jisai galėtų tapti, kaip dabar atrodo. Tikiuosi, kad dabartiniai šio parlamento biudžeto ekspertai bus ir kitoje kadencijoje. Norėčiau padėkoti daugam iš jūsų už puikias diskusijas. Kolegai Tarant norėčiau padėkoti už diskusijas kolegialumą, už sažiningumą, už partinių interesų nepaisimą asmeniškai. Taigi, ačiū Jums. Dėkojame komisarė. Toliau kalbės ponia Holmaier pranešėjo šiuo klausimu. Pirmininkė, komisarė, kolegės ir kolegos. Ačiū Jums už intensyves ir produktyves diskusijas. Dėl breksito, tiesą sakant, 312 prieš 308 balsus mane tas rezultatas pašiurpino. Klausimas juk buvo, ar sukelsime chaosą ar ne. Man atrodo, kad draugai, kurie daug metų bendradarbiavo kartu, siekė tikslų, neturėtų šitaip elgtis. Man atrodo, kad tai yra beveik panieka visiems likusiems draugams. Na, tikiuosi, kad vis dėlto sveikas protas Didžiojoje Britanijoje nugalės. Didžioji Britanija ne tik suinteresuota vykdyti Horizontas 2020 programą, ji turi labai daug visokių interesų saugumo programų atžvilgių. Pastaruoju metu signalizuojama, kad Britanija nori bendradarbiauti ir ten, ir ten, ir ten. Ir ten kai tik tai kažkas iš mūsų yra atimama, mes suprantame, kaip svarbu mums tai vis dėlto buvo. Taigi dar, vis dar yra šiek tiek vilties, kad protas nugalės ir kad mes ir toliau galėsime bendradarbiauti taisyklių pagrindų, kad tas bendradarbiavimas nebus chaotiškas. Norėčiau atsakyti ir šešėliniams pranešėjams, ir Atsakydama į pastabas noriu pasakyti, kad mes turime stiprinti komisijos poziciją ir atsilaikyti prieš tarybos pozicijas, jeigu norime, kad mūsų vertybės būtų paremtos atitinkamu finansavimu. Žalieji, kaip kokio Pavlovo reflekso vedami, tuoj pat sako savo, kartoja savo tiesas Ir aš nemanau, kad kiekvienas euras, kuris išleistas yra Europos Sąjungoje, yra realizuojamas taip, kaip e, galėtų būti realizuojamas. Jis galėtų padidėti 3-4 kartus ir reikia transliuoti tą žinę į išorę. Aš manau, kad kad atskiros valstybės narės tikrai niekada tokios didelės pridėtinės vertės nepasieks, ypač įgyvendinant didelius projektus. Noriu, kad mums visiems užtektų drąsos net ir tais sunkiais Europai laikais ginti pagrindinius dalykus, už kuriuos mes kaip parlamentas esame atsakingi, už kuriuos mes atsakome ir tarybai, ir žmonėms. Jeigu mes laikysimės tokios bendros nuostatos, tai mes galėsime pasiekti daug ir galbūt netgi pažadinsime vieną kitą žmogų ir priversime patikėti, kad ta pridėtinė vertė, kurią mes sukūrėme kartu, yra kur kas didesnė negu kad ta vertė, kurią su tais pačiais pinigais galėtų sukurti kiekviena šalis atskirai. Ačiū. Dėkojame diskusiją šiuo klausimu. Baigiame. O balsavimas dėl šio biudžeto projekto vyks rytoj. Pasamos al siguiente punto del orden del día relativo a la declaración de la vicepresidenta de la Comisión. Kitas darbo atvarkės klausimas yra komisijos vicepirmininkės ir įsigaliotinės atsakingos už saugumo politiką išorės santykius pareiškimas dėl situacijos, situacijos Nikaragoje. Galiausiai įsigaliotinės vardu kalbės komisijos narys Mimica. You, Honorable... Ačiū pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai. Dėkuoju šią galimybę aptarti situaciją Nikaragoje. Dėkuoju už puikų bendradarbiavimą pastarosiomis savaitėmis. EIVT ir Europos parlamentas e, dirba e, iš vien ir praktikoje parodo, kad e, skirtingos institucijos gali dirbti iš vien siekdamos bendro tikslo. Taip pat noriu padėkoti e, ponui Ramon Hauregi už jo didžiulį ryštą, už tai, kad jis vadovavo Europos parlamento delegacijai į tą valstybę. Padėtis Nikaragoje išlieka įtempta, nors e, smurtinių represijų banga paskutinė atslūgo, visgi dar išlieka daug politinių kalinių, kurie yra neteisėtai areštuoti. Keliems iš jų yra iškelti kaltinimai dėl terorizmo, dėl to, kad jie dalyvavo demonstracijose. Mm, kalinimo sąlygos kai kurių kalinių yra visiškai nepriimtinos. Pilietinės visuomenės organizacijos ir nepriklausomi žurnalistai toliau yra persekiojami. Uh, ir daugumos iš jų teisinis statusas panaikintas. ES labai aiškiai pasmerkė tokią padėtį. Taip pat ir bendrųjų reikalų tarybos išvadose paskutinėse, kur paraginta valdžia paleisti visus politinius kalinius ir užtikrinti, kad būtų tinkami procesai ir deramos sąlygos visiems garantuotos. Uh, Mes norime, kad tikras dialogas būtų atnaujintas, kad reformos būtų įvykdytos. Mes esame pasirengę panaudoti visas politikos priemonės, reaguodami į įvykius valstybėje. Ad hoc delega, delegacija Europos parlamento, kuriai vadovavo Ramon Hauregi ir kurią lydėjo uh, mūsų e, delegacijos vadovas Managoje smarkiai prisidėjo prie šio žinios e, garsesnio perteikimo. Ir e, džiaugiuosi, kad visą programą susitikimų įveikėte susitikdami su nepriklausomis visuomenės organizacijomis, su šeimomis tų, kurie yra areštuoti, kurie Mm, kurie persekėjami ir kad tikrai galėjote dalyvauti taip pat diskusijose ir su prezidento Ortega, jo žmona ir e, viceprezidentų. Aš suprantu, kad tie susitikimai, tie pokalbiai e, buvo labai emocingi, labai įtemti ir prireikė tikrai didžiulio ryšto siekiant stabilizuoti situaciją, tačiau tie susitikimai buvo labai svarbus ir mes esame jums labai dėkingi už jūsų atliktą darbą. Pastarojo laikotarpio įveikiai mums teikia vilties. Esame tikri, kad mūsų darbas prisidėjo prie pozityvesnio klimato kūrimo. Visų pirma, Nikaragos vyriausybė suringė aukšto lygio susitikimus su Amerikos valstybių organizacijomis, su kai kuriais tarptautiniais veikėjais, su verslo visuomenė. Antra, šimtas kalinių buvo išsiųsti namo, jiems pritaikytas namų areštas. Tai buvo vienas iš reikalavimų, kurį Europos parlamento delegacija tai išsakė prezidentui Artegai. Ir galiausiai susitikimai su opozicija prasidėjo vasario 27 dieną. Tie pirminiai susitikimai paskatino patvirtinti kelio gairių planą, kur nustatomos taisyklės dėl dėrybų proceso ir nustatomi jų dalyviai. Liudytojų įtraukimas, tarptautinių garantuotojų um, įtraukimas išlieka dar neįspręsti klausimai, taip pat ir kitos sąlygos dėl e, kitų kalinių paleidimo. Mes esam pasirengę svarstyti galimybę suteikti techninę pagalbą tarpininkam, jeigu to reikėtų. Jungtinės tautos Amerikos valstybių organizacija, galbūt ir ES gali būti paprašytos prisidėti prie šio proceso. Nors tai yra ir padrasinantis pasikeitimai palyginti su situacija prieš kelias savaitės, visgi išliekame labai atsargus. Mes vis dar nežinome, kiek rimtai yra nusiteikusi vyriausybė siekdama atkurti pagrindinės teises, kurios yra garantuotos konstitucijai, ypač uh, saviraiškos ir susirinkimų teisė. Ir policijos buvimas Nikaragoje, Managoje vis dar išlieka. Ir uh, Tai aišku, šimto kalinių arešto sąlygų pakeitimas namų areštą yra geras ženklas, tačiau išlieka dar apie 600 kalinių, kurie išlieka kalėjimuose ir laikomi labai dažnai nežmoniškomis sąlygomis. Kai kurie iš jų yra paskelbę bado streiką. Mes taip pat nepamirštame, kad e, turi būti e, tinkamas procesas garantuotas ir teisingumas turi vykti tas taip, kaip yra garantuota Nikaragvos konstitucijoje. Ir todėl Pilietinis alijansas reikalauja, kad būtų kalinių teisės garantuotos, kad jie būtų paleisti. Mes dar, aišku, lauksime ir žiūrėsime, kiek Nikaragos vyriausybė bus pasirengusi vykdyti opozicijos reikalavimus ir vykdyti reformas. Regioninių rinkimų organizavimas Nikaragos pakrantėje Ramio vandenino rodo visgi, kad tie pasikeitimai nėra dideli. Aš tikiuosi, kad balandžio aukščiausio teismo sprendimai nebus dar viena praleista galimybė pakeisti kursą iš esmės. Mes veikiname, aišku, pozicijos atliktą darbą, kai met yra pasimokoma iš uh, 2018 Liepos mėnesį nepavykusio dialogo. Reikia siekti dėrybų, kurios būtų orientuotas į rezultatą. Ir tuomet visi Nikaragos žmonės jausis, tarsi jiems yra atstovaujama, kad yra teisingumas užtikrimas ir jie galės tada išreikšti laisvą valią balsuodami dėl ateities e, savo valstybės. Taigi mes turime tikrai pagristų abejonių dėl proceso Ir aišku, išlieka ne, neišspręstų klausimų, išlieka dar daug nukentėjusių, kuriems dar tik laukiame teisingumo. Vis tik tai mes džiaugiamės pozityviais e, žingsniais ir mes laukiame, aišku, konkretesnių, tolesnių žingsnių iš Nikaragos vyriausybės, nes tai yra geriausias būdas taikiai išbristi iš šios krizės. Mes, europiečiai, toliau budriai stebėsime situaciją ir būsime pasirengę sureaguoti į bet kokį žmogaus teisų ir įstatymo viršenybės situacijos pablogėjimą. Mes ir toliau prisidėsime, prie, lydėsime bet kokius pozityvius žingsnius link politinės krizės išsprendimo, dirbdami kartu su savo politiniais, tarptautiniais partneriais. Dar kartą noriu padėkoti Europos parlamentui, nes jūsų didžiulis darbas, ryštas bus tikrai nepaprastai svarbus artimiausiamis savaitėmis. Ačiū. Gracias, Labai ačiū komisijos nariui. Panas Salafranka. E, Senjorijas. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Ryto Europos parlamentas balsuos dėl rezoliucijos, kurie yra prašoma Nikaragvos dalyvavimą Centrinės Amerikos susitarime suspenduoti ir sankcijas pritankyti tiem, kurie yra atsakingi už tuos tikrai rimtus žmogaus teisų pažeidimus, kurie ir toliau yra vykdomi toje valstybėje. Lankydamėsi sausio mėnesį toje valstybėje mes Europos parlamento nariai stebėjome situaciją, susitikome su eks, nepriklausomą ekspertų grupė, mm, taip pat e, Amerikos žmogaus teisų organizacija pareiškė, kad tai, kas vyksta, netitinka asociacijos sutarties reikalavimų. Nu, gegužės 21 rezoliucijoje mes kalbėjome apie nužudimus, nesankcionuotus areštus, kankinimus. Uh, E, įvairių teisių pažeidimus, pavyzdžiui, spaudos laisvės pažeidimus. Mes lankėmės taip pat kalėjimuose Nikaragoje ir iš tikrųjų baisu, kai matai jaunimą, 20 e, mečius jaunuolius laikomus kalėjimuose ir dėja Tokia yra situacija, kaip jūs ir sakėte, apie 600 politinių kalinių vis dar išlieka kalėjimuose. Mes buvome Esperanzos moterų kalėjime, kur yra paskeltas bado streikas dėl labai baisių sąlygų laikymo, kalinimo ir, ir uh, mes turime pateisinti žmonių lūkesčius. Mes negalime taiksyti su to, kokia yra situacija Nikaragvoje, nes Nikaragvo žmonės į mus žiūri ir būtina užtikrinti, kad tas dialogas duotų vaisių, o tam būtinai reikia paleisti visus politinius kalinius. Nebegali būti toliau persekimi tie, kurie gina pagrindinės teises ir laisvės, pavyzdžiui, spaudos laisvę. Komisarė, Mums reikia kelio gairių plano įgyvendinimo, kad iš tikrųjų Nikaragvo žmonės galėtų tapti savo likimo kalvis ir galėtų išreikšti savo valią. Komisarė, Parlamente mes tikrai dirbame labai kantriai, su didžiuliu pasišventimu dėl to klausimo. Tačiau, komisarė, atėjo laikas nuo žodžių perėti prie darbų ir tikrai padaryti kažko konkretaus, nes dėja kol kas e, situacija nėra pasikeitusi gerą toje valstybė. Taip, yra, ger, yra tam tikrų pozityvių ženklų, tačiau šią savaitę mes čia kalbėjome apie mechanizmą, kurį reikia taikyti dėl demokratijos pažeidimų, atitinkami punktai, kokie yra, tai aš manau, kad tai yra puikus. Čia toks atvejis, toks pavyzdys, aš manau, kad tikrai ryto sprendimas bus labai svarbus. Adelante. Ačiū, ponai Silafrankai, ponas Hauregi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū pirmiausia padėkoti komisijos nariui už jo komentarus dėl parlamento ir, ir komisijos bendradarbiavimo šiuo klausimu. Norėčiau kai ką, kams išsakyti. Galbūt asmenė labai pastabą išsakyti. Visi parlamento nariai, kurie lankės Nikaragvoje per tą keturių dienų vizitą, na, tikrai pajauti didelę užuojautą žmonėms dėl to, ką matė. Ir čia norėčiau pabrėžti, kad mūsų parlamentas remia Nikaragvos žmonės. žmonės ten gedė savo žuvusių artimųjų, ar artimųjų, kurie įkalinti. Matome, kad žmonės, e, e, žmonių laisvės labai pribotos. Taigi, matome, kad ten yra puolama teisės viršinybė, demokratija. Ir dabar norėčiau kreipti kolegas, kurie yra kairėje kalbate apie Amerikos kišimąsi, tačiau ten to nėra. Nieko ten tokio nėra. Leiskite man užbaigti, kolegos. Nieko ten tokio nėra. Ne, ten yra totalitarinė revoliucija. Revoliucija, kuri vedė prie totalitarinio režimo. Ir matome, kad ta revoliucija tik tais e, ribojo žmonių laisvės ir teisės. kairieji juk turi palaikyti laisvės, ar ne? Kai, kairysis judėjimas reiškia laisvės palaikymą. Tad ir Europos parlamentas palaiko Nikaragvos žmonės ir palaiko tikro dialogo užmėsgymą. Tikėkime, kad vyks realus dialogas, tačiau tam yra keli svarbus reikalavimai. Pirmiausia, reikia paleisti visus politinius kalinius. Antra, negali būti laisvės apribojimų, turi būti e, laisvė judėti, taip pat ir e, opozicijų judėjimų vadovams. Ir taip pat dalykas, reikia leisti grįžti NVO į šalį. Nes NVO, kurie buvo išvyti, yra vis tik yra patikimi judėjimai ir jie gali stebėti žmogus teisų padėtį. Ir Europos parlamentas yra pašašęs padėti. Mes tą patį sakėme ir ponui Ortegai. Jeigu matysime tikro dialogo pradžią ir matysime, kad judama link laisvės, tai mes padėsime. Tačiau Jeigu jie to nenori, jeigu norite gaišti laiką, tai mes tada taikysime sankcijas. Dėkoju. Dėkoju. Toliau ponas Demesmaker. Ja, e, voorzitter, e, commissaris. De... Dėkoju, ponė pirmininkė. Pasipriešinimas Danielio Artegos autoritariniam režimui yra platus ir tarp jo dalyvių taip pat yra buvęs sportininkas kuris anksčiau kovojo su, ar tai kartu prieš prieš tai valdžius diktatorių. Tačiau matėme, kad dėja vieno diktatoriaus nu, nuvertimas atvedė į valdžią kitą diktatorių. Ir dabar žmonės renkasi protestus prieš, uh, e, protestuodami prieš policijos žiaurumą. Tačiau šis sportininkas Ortegos judėjimo valdžios laikomas teroristu. Taip pat paskaitina apie kitą aktyvistą, 24 metų aktyvistą, kurį mes aplankėme moterų kalėjime. Ji prašė mus, kad papasakotume pasauliui, kas vyksta Nikaragvoje, nes ji nenori, kad Nikaragvoje taptų antra Venezuela. Ji ką tik buvo baigus kelius dešimt dienų trukusi bado streiką. Taigi pabendravome su šia puikia moterimi. Šiandien gavau laišką iš jos tėčio Belgo. Jos padėtis siaubinga ji ir žmonės kaip ji yra šalies ateitis. Negalima šalies ateities uždaryti kalėjimą. Ortega yra smurto įsikūnymas, jis yra visiškai aklavėti. Vienintelis kelias tolyn būtų paleisti politinius kalinius. Tai, tai yra būtina sąlyga tarptautiniam politiniam dialogui. Taip pat reikia naujų rinkimų. Mes tą Ortegą išsakėme ir asmeniškai. Tačiau komisijos nariai reikia daugiau spaudimo. Tai turi būti apčiuopiama, tai turi būti jaučiama, turi būti pritaikytos individualios sankcijos yra asociacijos sutarimas, kuris numato ir demokratijos nuostatą. Taigi mes turime laikyti savo principų ir mūsų sutartis turi būti realios, vertos daugiau nei, nei, nei tik popierius. Dėkoju, toliau ponas Nart. Dėkoju, ponė pirmininkė. Monika Valdaldano ir kiti. Esther Kadamel, Brooklyn Rivera. Humberto Ortega. Todos ellos son radicales opositores. A... Visi šie žmonės yra Ortegos judėjimo priešininkai. Jie mano. Ir noriu pasakyti, kad tiems, tiems kurie mano, kad e, Ortegos prieš Ortegos judėjimą kovoja imperistai, tai aš pasakyti, visi tie žmonės patys buvo įsijungę į judėjimą prieš prieš tai valdžius diktatorių. Jie buvo sandanistų judėjimo nariai, ministrai, vadovai, o ir taiga išdavė šį judėjimą. Nepaisant to, kad šie žmonės buvo bari, stovėjom barikadų. Dabar jie kalėjime jie kankinami, tačiau vis tiek